Kolegos, gal galėtume pradėti. Pirmiausia, pono Melce pastabą turiu. Pone pirmininkė, remiuosi 45-uoju darbo tvarkos taisyklės straipsniu. Posėdžio metu man nebūnant salėje, Martins teigė, kad e, iš mano vietos buvo balsuojama nesilaikant darbo tvarkos taisyklių. E, prezidiumas pripažino, kad tai nebuvo teisingas žingsnis. Aš suprantu, kad prieš rinkimus daug kas yra susinervinę, tačiau negalima balsuoti iš mano vietos. Tai reiškia, kad turėtų būti už, užtraukta ir baudžiamoji atsakomybė. Ypač iš e, Austrijos kolegos pastebėjo, kad e, kolega Martens e, gadina reputaciją ir aš norėčiau paprašyti atsiimti savo žodžius ir atsiprašyti. Ačiū, ponia Melce. Kaip jūs žinote, aparatai buvo patikrinti ir nebuvo nustatyta, kad balsavimo aparatais buvo naudojamas neleistinai. Aš manau, kad matau, kad Martins nori žodžio. Suteikiu jį jums. Können Sie, Frau Präsidentin, Pone pirmininkė, gal galėtumėte paprašyti tylos salėje? Ar čia mane baudžiate už tai, kad aš prašau referendumo? Aš turiu teisę pasisakyti pagal 149 darbo tvarkos taisyklių straipsnį. Aš nepritariu kolegos kaltinimui, tiksliau jį atmetu turiu pasakyti, kad nesant e, dešiniesiems radikalams, aš tikrai pasakiau vieną sakinį, tačiau aš prisimu savo žodžius, jų neatsisakau. Jūs tikriausiai dabar girdite uh, ir daugiau šaukiančių žmonių, bet tokie ir yra dešinieji radikalai, jie yra grėsmė visiems mums. Na, o Kalbant apie mano žingsnio nesteisėtumą, turiu pasakyti, kad jau seniau buvo bandoma patraukti mane baudžiamojan atsakomybėn. Tačiau Austrijos teisėjai, teisėjus ir prokurorai niekada nelaikė manęs įtariamuoju asmeniu. Ir jei dešinieji radikalai dabar um, imasi tokių žingsnių. Manau, kad pakankamai kalbėjote, o dabar pereikime prie Doničiai. Jums žodis. Signor Presidente, come ella sa e come invece. Pirmininkė, kaip jūs žinote, tačiau daugelis net nežino, dėl to, kad pirmininkai visiškai nieko neinformavo, apie šį reikalą ir noriu turbūt nutilėti. Teisingumo teismas priėmė galutinį sprendimą dėl ilgo ginčio, kuris nepais tarp Europos parlamento ir pono Keto. 24 gegužės buvo nuspręsta anuliuoti šį sprendimą ir Europos parlamentas buvo nubaustas sumokėti išlaidas teismo. Dėl šio teismo sprendimo gegužės ketvirtą dieną buvo dar pareikštas ne, toksai nevienareikšmiškas, dviprasmiškas pirmininko pareiškimas O tokių pareiškimų šis nereikia, reikia tik tai priimti situaciją tokia, kokia yra ir teismo sprendimą toks, koks yra. O kadangi tai yra paskutinis šios kadencijos posėdis, e, jei nenorim, nebent norite pratesti mano, mano įgaliojimus ir kitai kadencijai, norėčiau paprašyti pirmininką ištaisyti iki rytojų šitą e, grubę klaidą ir pripažinti Teisingumo teismo sprendimą. Pone pirmininkė, aš būčiau norėjęs, kad Europos parlamentas būtų išve, galėjęs išvengti šito E, teisminio pralaimėjimo, tačiau nepaisant visko, aš vis tik tai sveikinu nuoširdžiai savo kolegės. Ačiū labai, ponia Daničiame, aš pasižymėjau jūsų pastabas ir e, parlamento pirmininkas pirmadienį pateiks savo komentarus ir šios diskusijos bus nukeltas į biuro posėdį. E, kitas punktas Tai balsavimas dėl komitetų įgaliojimų ir jų veiklos krypties. Pirmasis pakeitimas. Balsavime kas už? Kas prieš? Neaišku, norėčiau pasitikrinti, gal galėtumėte balsuoti elektroniškai, prašom. Balsavimas padedamas, ar visi balsavo? Balsavimas baigiamas. Rezultatai tokie patvirtinta. Pasiūlymas dėl vardinio balsavimo. Dabar pradedame balsuoti. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Rezultatai tokie patvirtinta. Dėl tarpalamentinių delegacijų balsavimas. Panas Vuts norėtų kalbėti, prašom. Dėkuoju, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Mano frakcija norėtų, kad būtų atskirai balsuojama dėl pirmos dalies, pirmos pastraipos, kur vadinasi Delegation for Relations with Albania, Bosnia, Herzegovina, Serbia, Montenegro and Kosovo. Mūsų nuomonė tai reikštų Kosovo faktinį pripažinimą, o tai yra nepriimtina. Todėl aš noriu, kad e, atskirai balsuotume dėl šitos dalies. E, jūsų prašymas pateikiamas praėjus e, terminui, panašu, kad niekas neprieštarauja. Ponas Posalt. Frau Prezident. Pone pirmininkė, aš noriu paprieštarauti. Parlamentas trijų ketvirtadalių daugumą pasisakė už Kosovo nepriklausomybę. Taip pat pasisakė ir komisija bei valstybės narės. Manau, kad neleistina tai, kaip mes dabar formuluojame klausimą. I think I asked them if they have to vote on that request. Is, is the house... Ar jūs norėtume, e, norėtumėte balsuoti atskirai? Panašu, kad e, parlamentarai nenori atskiro balsavimo, todėl laikysimės nurodytos tvarkos. Pirmasis pakeitimas. Kas už? Prašome balsuoti. Kas prieš? Susilaikę? Pritarta? Dėl viso sprendimo vardinis balsavimas pradedamas. Visi balsavo. Balsavimas baigiamas. Pritarta. Tai. Kitas klausimas - balsavimas dėl pono Mariljon direktyvos ir 11 nebektalių bendrosios žuvininkystės politikos ryties sprendimų panaikinimas. Bal, vardinis balsavimas pradedamas. Visi balsavo, balsavimas baigtas. Pritarta. Sveikinu poną Marijon. Kitas klausimas, taip pat dėl pono Marijon pranešimo 14 nebeaktualių bendrosios žuvininkystės politikos ryties reglamentų panaikinimas. Balsavimas pradedamas. Visi balsavo. Balsavimas baigtas. Pritarta. Sveikinu poną Marijon. Kitas darbo tvarkės klausimas - balsavimas dėl ponios Tavarino dėl e, Europos kaimo plėtros fondo paramos. Balsavimas pradedamas. Visi balsavo. Balsavimas baigtas. Pritartas sveikinu pranešėją. Kitas punktas dėl pono Ernesto Onesto dėl peticijų proceso, vardinis balsavimas, reikia kvalifikuotos daugumos. Balsavimas pradedamas. Visi balsavo. Balsavimas baigtas. Pritarta. Sveikinu poną Onestą. Kitas tarpo tvarkės punktas - balsavimas dėl pono Biogė pranešimo dėl daugia metės finansinės e, direktyvos pakeitimo. Vardinis balsavimas reikia kvalifikuotos daugumos, balsavimas padedamas. Visi balsavo. Balsavimas baigiamas. Pritarta. Sveikinu pranešėją. Toliau balsuojame dėl ponios Haug pranešimo, dėl taisomojo biudžeto 2009 finansiniams metams. Reikia vėl daugumos, vardinis balsavimas pradedamas. Visi balsavo, balsavimas baigiamas. Pritarta, sveikinu pranešėją. Kitas punktas, ponios Haug dėl taisomojo biudžeto numeris 5. Vėl vardinis balsavimas, kvalifikuota dauguma. Balsuo, balsuoti pradedame. Visi balsavo. Balsavimas baigtas. Pritarta taip pat. Sveikinu pranešėją. Kit Kitas punktas yra balsavimas dėl televizorių sunaudojamos energijos parodymo. Tai yra pasiūlymas dėl rezoliucijos, pakeitimų neturime, reikia kvalifikuotos daugumos, vardinis balsavimas padedamas. Visi balsavo, balsavimas baigtas, pritarta. Sveikinu. Kitas pranešimas, dėl, pasiūlymas dėl e, rezoliucijos dėl būtinių šaldimo prietaisų sunaudojamos energijos parodymo. Vėl vardinis balsavimas, kvalifikuota dauguma, balsavimas pradedamas. Visi balsavo. Balsavimas baigtas. Atmesta sako pirmininkė, nėra kvalifikuotos daugumos. Kitas darbo tvarkės punktas - pasiūlymas dėl rezoliucijos DEVE komiteto 2009 m. kasmetinė veiksmų programa teminiai programai. E, užtenka mažos daugumos, vardinis balsavimas pradedamas. Visi balsavo. Balsavimas baigtas. Pritarta. Kitas darbo tvarkės punktas dėl korbeto, dėl Europos parlamento darbo taisyklių peržiūros. Atsakingo komiteto pakeitimai, kas už, kas prieš susilaikę, pritarta. Devintasis pakeitimas. Balsuosime dalimis, trimis dalimis. Vardinis balsavimas. Pirmoji dalis balsavimas pradedamas. Visi balsavo. Balsavimas baigtas. Pritarta. Antroji dalis, taip pat vardinis balsavimas, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Pritarta. Pone Fasoni. Ačiū labai, pone pirmininkė. Mes forume e, prašėme balsuoti atsižvelgus į komiteto nuomonę, tačiau jūs e, to nepadarėte. Mes neturėjome jokios informacijos apie tai, Na, jūs jos mums nepateikėte. Jūs galite pateikti savo prašymą remdamasi 168 darbo tvarkos taisyklių straipsniu, aš e, pateiksiu tą prašymą ir aš norėčiau paaiškinti, kodėl. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Šios kadencijos metu mes daug kalbėjome apie poveikio vertinimą, tačiau reikia pasakyti, kad kiekvieną kartą laikantis naujos taisyklės reikia sugebėti pasakyti, kokį poveikį tai darys tos taisyklės taikymui. Mes susitarėme, kad balsuosime šiandien dėl kor, bet pranešimo, tačiau mums buvo neįmanoma suvokti, kaip keisis teisės aktų leidyba pakeitus komitetų įgaliojimus tarp parlamentinės delegacijas ir kaip bus balsuojama plenarinėje sesijoje. Gali būti, kad tos procedūros e, numatomos e, šiame pakeitime prieštaraus viena kitai. Todėl žalieji, žaliųjų frakcija reikalauja gražinti pranešimą komitetui svarstyti. Ne todėl, kad mes manome, kad tai blogas pranešimas, tačiau todėl, kad mes norime, jog reformos vyktų ir toliau ir mums teisės aktus būtų galima leisti daug lengviau. Ačiū. You, Ačiū, ponė Frasoni. Dabar mm, mm, paprašysime pono Lainen, ar jis gal nori sureaguoti. Ačiū, ponė pirmininkė. ES reforma yra labai sudėtingas klausimas, tačiau ES parlamento reforma yra dar sudėtingesnis klausimas. Šis reformų procesas jau trunka 2,5 metų. Monika Frasoni ir yra darbo grupėje. Ir mūsų komitetas rėmėsi reformų darbo grupės pasiūlymais. 2,5 metų mes jau diskutavome šią temą, ir prieimėme sprendimą, todėl visiškai nereikėtų šio pranešimo gražinti komitetui svarstyti. Mes turime pritarti šiam pranešimui ir taip, tik taip sugebėsime tinkamai pasiruošti naujai kadencijai. Ačiū ponia Lainen, dabar ponas Korbet. Pone pirmininkė, nemanau, kad man reikėtų ką nors pridurti, išskyrus tai, kad Monikos Frasoni uh, paaiškinimas gali būti tinkama priežastis balsuoti jai prieš tą pranešimą, bet tai tikrai nėra tinkamas motyvas gražinti visus pakeitimus komitetui svarstyti. Ar galėčiau matyti, kas pasisako už ponios Frasoni pasiūlymą gražinti pakeitimus komitetui? Ačiū. Kas prieštarauja? Susilaikę? Manau, kad visiems aišku, mes ir toliau tęsime savo balsavimą. Taigi dabar balsuosim dėl trečiosios devinto pakeitimo dalies, vardinių balsavimų, balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas tuomet baigtas. Patvirtinta. Vienuoliktas pakeitimas, vardinių balsavimų, balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 23. Vardinių balsavimų. Dalimis, dvi dalis. Kas už... Kas prieš susilaikė priimta. Antroji dalis. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 29. pakeitimas irgi dalimis, dvi dalis, kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaikė, priimta, antroji dalis už, prieš, susilaikė, priimta. 32 pakeitimas, atskiras balsavimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Jeigu norite, galime pasitikrinti elektroniniu būdu. Dėl 32 pradedam balsuoti. Ar balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 33 pakeitimas, dvi, dvi dalis. Pirmoji dalis vardinių balsavimų, tada pradėsime balsavimą dėl pirmosios 33 dalies. Ar visi balsavote? <clears throat> Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Antroji dalis. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta nėra kvalifikuotos daugumos. 42 pakeitimas ir vardinį balsavimą. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. 45 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė Manyčiau, reikėtų pasitikrinti, pradedame elektroninį balsavimą dėl 45 pakeitimo. Ir visi balsavote. Tada balsavimas baigtas. Ir patvirtinta. 51 <clears throat> pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 52 kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 58 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 62 pakeitimas vardinių balsavimų. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Tuomet balsuojame dėl aštuntojo pakeitimo. Yra dvi dalys vardinių balsavimų. Dėl pirmosios dalies pradedame balsuoti. Visi balsavote. Balsavimas baigtas. Priimta. Dabar antroji dalis vardinis balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Ir patvirtinta. 61 buvo atsiimtas, 63 pakeitimas vardinių balsavimų. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Tuomet balsuojame dėl dešimtojo pakeitimo, taip pat vardinių balsavimų balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 53 pakeitimas, vadiniu balsavimu, pradedame balsuoti. Ir visi balsavote. Balsavimas baigtas. Atmesta. Tuomet balsuojame dėl 14 pakeitimo. Kas už 14 pakeitimą? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Gerai, pasitikrinkime, nes reikia kvalifikuotos daugumos. Pradėm balsuoti dėl 40 pakeitimo. 14 pakeitimo, prašau. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Ačiū. Aš gavau 69 kompromisinį pakeitimą ir pagal 155 darbo tvarkos tais, 65 darbo tvarkos taisyklė. Šitą, bals, šitą pakeitimą turime teikti balsavimą. Ar yra prieštaraujančių? Ne, nematau. Tuomet balsuojama dėl 69 kompromisinio pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Priimta. Gerai, pasitikrinkime, pradedame pasitikrinimą dėl 69, pradedam balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas, bet ne, atmesta. Tuomet dėl 17 pakeitimo turime balsuoti dvi dalys, dalimis. Kas už pirmąją 17 dalį? kas prieš, susilaikė. Man regis, kad atmesta, nes reikia kvalifikuotas daugumos, bet norėčiau pasitikrinti, jeigu jūs ne prieš. Ne? Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė. Čia tai tikrai atmesta. Taigi balsuosime dėl 59 pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 68. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 64. Vardinių balsavimų. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 60, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 66, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 54, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 55 vardinių balsavimų. Balsuoti pradedame. Dėl 55-ojo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Tada 35 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 56. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priim... Atmesta. 57. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Kobet. Prieš pradedant balsuoti dėl 67 ir 49 pakeitimu, ar būtų galima sukeisti balsavimo tvarką, pirmą pateikti balsavimą 67, nes pas buvo komitete vėliau buvo rastas kompromisas ir manyčiau, kad būtų logiška sukeisti balsavimo tvarką. Gerai, nematau prieštaravimų tam, tai tada kaip jūs siūlėte, taip ir darysime. Tada balsuojame dėl 67 vardinių balsavimų. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Nepritarta. Tada grįžtame prie 49-ojo vardinių balsavimų. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavote ir supratote, kai balsuojate? Gerai, manau, tikrai pakankamai laiko daviau, dabar balsavimas jau baigtas. <clears throat> Ir patvirtinta. O 65 atkrenta. Dabar balsuosime dėl pasiūlymo viso tokiu būdu pakeisto, vardinių balsavimų, balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote, balsavimas baigtas. Ir patvirtinta. Sveikinu poną Kobet. Dabar padarysime pertrauką balsavime, nes bus iškilmingoji dalis posėdžio. Liebe Liebe Mielos kolegės, mėly kolegos, po keleto savaičių Birželio 4-7 dieną ES piliečiai iš